E, džiaugsimės galėdami bendradarbiauti su Europos parlamentu ir kartu dirbti gyvendinant prisimtas nuostatas. Ačiū. Ačiū poniai komisarai. E, ačiū poniai komisarai, diskusijos šiuo klausimu baigtos, balsuosime rytoj. Dabar einame prie kito tarpo tvarkės klausimo ir tai yra dėrybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos sustarimo. Šį pranešimą parengė kolega Krištof Lisek. Žodis pranešėjui, ponui Lysek. Prašom. Dziękuję serdecznie Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Pone komisarė, ponios ir ponai. šis pranešimas yra vienas iš daugelio priimtų Europos parlamente ir šis yra labai svarbus. Ne tik mums, ne tik mums, kaip ES institucijai, kaip valstybėms narėms. Tai yra dokumentas labai svarbus Gruzijos valstybei ir Gruzijos, gruzinų tautai. Nes Gruzija šį pranešimą laiko ypatingai svarbiu, svarbiu šaliai, jos ateičiai nes tai yra žingsnis ES narystės linkui. Čia mes kalbame apie Gruzijos asociacijos susitarimą ir dėrybas dėl jo. Tame pranešime, kurį pateikiau parlamentui, be kita ko, kalbama ir apie kai kurias sunkes temas, sudėtingas temas, kurios yra susijusios su Gruzijos valstybės funkcionavimu šiandien ir apie 2008 metų konflikto įtaką valstybės funkcionavimui, kai Gruzija buvo užpulta Rusijos. Malonu, kad šis pranešimas sulaukė plačios paramos ir komitete, ir, ir, ir tarp kitų kolegų. Tikiuosi, kad pranešimui bus pritarta tokiam, koks jis yra šiandien. 35 e, kolegos balsavo už, vienas balsuojant susilaikė. Kai balsavimas vyko komitete, tai reiškia, kad Europos parlamente plačiai pritariama šiai būtent pranešimo versijai. Spaudoje šis pranešimas buvo vadinamas labai drąsiu. Jei galėčiau kalbėti užsienio reikalų komiteto vardu, pasakyčiau, kad šis pranešimas labai kita ko tiesiogiai traktuoja labai sudėtingas temas susijusias su Abhazijos regionu ir Osetijos regionu. Rusija šios regionus yra pripažinusi nepriklausomomis valstybėmis, tačiau mes manome, Europos parlamento nuomonė, e, mes Rusijos federaciją raginame e, laikytis tarptautinės teisės normų. Mes matome, kad tūkstančiai Rusijos kariuomenės dalinių e, tose, vals, tose regionuose e, lieka pažeidžiant tarptautinės teisės normas, pažeidžiant sustarimus tarp Rusijos ir Gruzijos. 2008-aisiais po konflikto buvo sudaryti sustarimai, e, ponas Nikolas Sarkozy, kuris atstovavo tuo metu Prancūzijai pirmininkaučiai Europos Sąjungoje, numatė, kad Rusija kariuomenė turi išvesti, bet matome, kad taip neįvyko. Dokumentuose, su kuriais galim susipažinti, Mes manome, ES institucijos mano, kad Pietų Osetija ir Abhazija yra Rusijos okupuoti regionai ir, tai, ir kad Rusijos buvimas ten, kariuomenės buvimas turėtų būti laikomas okupacijos faktu. Mūsų nuomonė, Gruzijos teritorinis vientisumas turėtų būti užtikrintas, nes dalis jos teritorijos dabar yra okupuota. Yra ir kitų gana sudėtingų klausimų, kurie aptariami pranešime. Pavyzdžiui, laisvosios prekybos susitarimai. Jie turėtų būti gyveninti kuo greičiau, tačiau labai gaila, kad nebeturiu daugiau laiko aptarti kitų pranešime traktu, aptariamų aspektų. Ačiū. Da, dėkojame kolegai Lysek, o dabar Catch the Eye procedūros metu kalbės kolegė Dančeva. Dėkuoju, pirmininkė. Europos Sąjunga e, pritarė e, Gruzijos siekiui kurti demokratiją, teisės valstybę ir stiprinti demokratijos pagrindus. Mes e, teikiame paramą pagal kaiminystės programą ir taip pat rytų partnerystės programą. Mes tikėmės, kad Gruzijos institucijos imsis visų e, priemonių, kad būtų laikomasi ES standartų, kuriant e, laisvą rinką, taip pat užtikrinant teisės, taip pat ir liberalizuojant rinką. Tam reikalingas konstruktyvus dialogas ir su opozicijos atstovais šalyje. Opozicija turi turėti galimybę reikštis žiniasklaidos mm, priemonėse. Gruzija turi labiau, intensyviau artis prie ES standartų ir piliečiai taip pat turėtų turėti galimybę gauti lengvatinę vizą vykti į Europą. Aš norėčiau padėkoti kolegai Lyzek už šitą pranešimą. Gruzija daug pasiekė įgyvendinama demokratinės reformas, o bendradarbiavimas su ES yra didžiulė paskata tęsti tas reformas. Aš pritariu Gruzijos europiniai perspektyvai, taip pat aš pritariu dėryboms dėl asociacijos susitarimo ir dėl laisvos prekybos sutarties. Labai svarbu, kad ES dalyvautų e, teritorinių konfliktų sprendime. Aš pritariu taip pat ir sprendimui e, pratesti darybų mandato dėl laisvos prekybinės zonos sukūrimo. Darybos turėtų tęstis ir toliau, bet to susitarimas tarp Gruzijos ir dėl Gruzijos ir Rusijos turėtų būti artimiausių pasiektas dėl Rusijos narystės tarptautinėje prekybos organizacijoje. Kolega Paška. Dėkoju, pane pirmininkė. Buvusiai TSRS kelia kol kas rūpešių. Ilgą laiką šį, šis buvo remiamasi komunistinės Rusijos režimo metodais. E, vyriausybė e, dažnai smerkė bet kokio opozicijos siekį įgyvendyti daugiau laisvės. Ir lygiai taip pat atsitiko ir su pietų Osetija ir Abhazija. Kosove matėme panašias problemas e, dabar E, pietų Osetija ir Abhazija yra priklausomos nuo Rusijos malonės. Aš nemanau, kad mūsų, aš nežinau, turime pakankamai įtakos regione, kad situacija pasikeistų. Dėkui. Thank you, uh, Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkočiau kolegai Lizek už puikų pranešimą, už bendradarbiavimą su frakcijomis ir mes žaliųjų vardu taip pat pritarėme šiam pranešimu užsienio reikalų komitete ir pritarsime rytoj balsuodami. Aš norėčiau pasakyti vieną labai svarbų dalyko. Tie, kas kritikavo Rusiją, kad ji tiesiog turi pretenzijų į Gruzijos teritoriją. Mes turime gerai išanalizuoti, kas įvyko 2008 metais. Pranešime mes siūlome įtraukti ir atitinkamą nuostatą dėl to, kad Gruzija taip pat turėtų labiau bendradarbiauti su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Taip pat vietinis Helsinkio komitetas teigia, kad reikėtų Gruzijos valdžios institucijoms labiau įsiklausyti į tai, kas vyko prieš 2002 metų konfliktą ir po jo. Ir labai svarbu, kad būtų atliktas veiksmingas tyrimas siekiant ištirti e, baudžiamuosius nusikaltimus 2008 metų konflikto metu. Gruzijos e, Sakašvili e, abejojo dėl potencialios NATO pagalbos 2008 metų konflikto metu. Aš nežinau, kaip iš tikrųjų situacija atrodo, tačiau aš manyčiau, kad reikėtų išsiaiškinti visus įtarimus dėl žmogaus teisų pažeidimų ir baudžiamųjų nusikaltimų. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už man suteiktą progą dalyvauti diskusijose. Mačiau, kad Europos parlamentas domisi šiuo klausimu, domisi susitarimu e, asociacijos su Gruzija. Dėkoju pranešėjų, nes manau, kad pranešimas yra puikiai parengtas ir tinkamai subalansuotas. Šis pranešimas tikrai padės mums dėrybose tolesnėse su Gruzija. Sėkmingos dėrybos bus esminis žingsnis susijęs su politinė Rusijos asociacija ir ekonominė integracija artėjant prie ES. Mes pripažįstame, kad e, Gruzija siekia europinio identiteto ir jai tai yra labai svarbus žingsnis. E, valstybės e, narės turi savo poziciją šio klausimu. Svarbu, kad Gruzija turėtų kuo daugiau galimybių užtikrinti ekonominę integraciją ir politinę integraciją Europos Sąjungą, tiek, kiek tai yra dabar įmanoma. E, pasinaudodama progą norėčiau informuoti trumpai apie tai, kaip vyksta darybos. Kartu su kolegomis Gruzijoje intensyviai dirbome siekdami pažangos darybose. E, Liepos mėnesį sustikimo metu mes kalbėjome apie politinio dialogo svarbą, įtvirtinant saugumo politiką, apie saugumo ir teisingumo klausimus, kalbėjome apie ekonominio bendradarbiavimą ir atskirus sektorius. Ir dabar e, netrukus te, bus kitas darybų raundas. Buvo preambulėje pasiekta pažangos, kalbant apie bendruosius principus susitarime, taip pat buvo pasiekta pažangos, mes sutarėme dėl didelės dalies teksto. E, taip pat buvo pasiektas sutarimas dėl visos eilės dalykų susijusių su politiniu dialogu ir saugumo politika. Nieko keisto dėl to, kad saugumas ir stabilumas rezoliucija buvo minimi kaip svarbiausi dalykai, kad Abhazija ir Pietų Osetija yra Gruzija vieni svarbiausių klausimų. Čia buvo pasiekta pažangos, kalbant apie laisvę saugumo ir teisingumo erdvę pasiekėme pažangos, kalbant apie ekonominį sektorinį bendradarbiavimą. 19 e, skyrių buvo uždaryta iš 28. Ir kalbant apie buvo taip pat pasakyta, kad E, Gruzija turi ir toliau siekti pažangos įgyvendinama kai kurias svarbiausias rekomendacijas. ES vertina visas pastangas, kurias deda Gruzija, spręsdama likusius neišspręstus klausimus ir rengdamasi dėryboms. Dabar vyksta proceso paskutinė fazė, turime um, pateikti uh, komisijoje valstybėms narėms rekomendaciją iki gruodžio mėnesio. Tarp Gruzijos ir Rusijos taip pat buvo pasiekta sutarimo ir taip pat buvo pasiekta sutarimo dėl Gruzijos įstojimo į PPO. E, manyčiau, kad kompromisų paieška yra visų bendras interesas. E, Gruzijos interesas yra ir tai, kad Rusija būtų priimta į PPO. E,